matau, kad yra apie nemažai balsavimo, bet greitai įveiksime. Taigi dabar yra prašymas atšaukti Mariją Kristiną Būtiną imunitetą. Kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikę, priimta. Einam toliau. Simono Busutilo skirimas į komitetą įsteigta pagal Starties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnė. Balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigtas. Priimta didžiąją daugumą. Toliau. Specialiojo kovos terorizmo komiteto vardinė sudėtis. Pakeitimų nebuvo pateikta. Informacija jums buvo jau pateikta. Ir nėra jokių pakeitimų dėl šitos sudėties. Todėl manau, kad šitas, šitas sudėtis yra patvirtinta. Toliau yra pana Borelė pranešimas ES ir Islandijos sustarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinio nuorodo apsaugos. Balsavime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. kitas pono Borelė pranešimas. ES ir Islandijos sustarimas dėl papildomo priekybo žemės ūkio produktais lengvato. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas taikas. Priimta. Pono Krisovonas pranešimas mediacijos direktyvos įgyvendimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Ponas Dejongas ir jo pranešimas apie franšizės mažminės prekyboje sektoriuje veikimą. Pane Dejongai, jums dvi minutės pakeitimą. Ja, you may go. Proszę. Paspauskite mygtuką mikrofono. Techninės problemos? Galite kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai kalbėsiu. Iš tikrųjų nebuvo jokio plenarinio posėdžio diskusijos dėl mano pranešimo. Aš norėčiau paraginti komisiją įgyvendinti tas rekomendacijas, kurios buvo priimtos vienbalsiai mūsų komitete ir konkrečiai įgyvendinti tas rekomendacijas. Čia mes nekalbame apie teismo sprendimus, tačiau franšizės E, srityje būtent e, kartais kyla problemų dėl e, neteisėtos veiklos, dėl nesažininkos veiklos. Todėl to komisija neturėtų ateityje toleruoti, būtent kad būtų vykdomi nusikaltimai šioje srityje. Ačiū. Balsuojame. Priimta. Ponios Kriel. Pranešimas Europos kosmoso strategija. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir ponius Ver pranešimas tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Ponios dėlį pranešimas nebeaktualių reglamentų susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transporto sektoriais panaikinimas. Varnis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigtas. Priimta. pranešimas priimtas. Taigi, pirmojo svarstymo procedūros baigta, o dabar bus kiti etapai. Dabar pono Zurinį pranešimas, interneto ryšio vietos bendruomenės skatinimas. 30 pakeitimas, varnis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 29 pakeitimas. Pakelkite rankas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Europos parlamentas kaip tik baigė pirmojo svarstą procedūrą dėl šio pranešimo. Dabar pono Puzeko pranešimas dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonė. 179 pakeitimas. Balsavime, variniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 178 pakeitimas. Kelkite rankas, kas už, kas prieš. susilaikė, priimta. Baigėme pirmąją svarstymo procedūrą susijusią su šiuo pranešimu. Toliau banginių medžioklė Norvegijoje. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Originalus. E, pradinis tekstas kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antras pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta pradinis tekstas. Tai, tai yra, atsiprašau, pirmininkas sako, atsiprašau, atmestas antras pakeitimas. Pradinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pradiniam tekstui priimta. Pirmininkas atsiprašo. Devintas pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Pasitikrinkime. Devintas pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Pradinis tekstas, dvi dalis. Pirma dalis, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis, kas už. Kas prieš susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Ačiū. Rezoliucija priimta. Rivolon Benfo ir Korasabild pranešimas. 184 taisyklės 10 puslapį 124 punktas čia kalba apie, apie saugų abortą ir tai yra moterus, moterų teisų pažydimas. būtent atvirkščiai, kad, kad būtų draudžiama daryti saugų abortą, tai, būt, tai bus pažydžiamas moterio teisės. Aš, aš manau, kad iš tiesų, iš tiesų nėra čia jokios nuorodos į a, galimą nusikaltimą, tai būtent darant abortą. Taigi aš, aš manau, kad šitas dokumentas būtų peržiūrėmas dar kartą, nes kitaip milijonai žmonių Europos Sąjungoje bus paversti nusikaltėliais. Ačiū. Atsižvelgta jūsų pastaba. Bet iš esmės šitą pastabą nėra tiesiogiai susijusi su, su balsavimu. Taigi, pradinis tekstas, pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Pasitikinkime. Balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias, trečia dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Na, galbūt netikrinsime šį kartą, nes rezultatas aiškus. Devintas skyrius, pradinis tekstas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas punktas M, dvi dalis. Pavadinis tekstas, kad pirma dalis vis už, Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antra dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 13 punktas. Dvi dalis. Pirma dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. 15 punktas. Pradinis tekstas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pirmoji konsentuoja dalis. Pirma dalis kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Antra dalis kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. R konsentuojimo dalis. Pradinis tekstas kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. AA, konstatuojama dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? EPV frakcija. Kas prieš? Susilaikė pasitikinkime. Balsavimas pradedamas. Priimta. Dėl visos rezoliucijos elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Sveikiname pranešėjus. Tikrai buvo svarbus dokumentas. Marija Arena pranešimas. Keturiasdešimt šeštas punktas, pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antra dalis kas už. Kas prieš. Susilaikė. Priimta. Dėl visos rezoliucijos balsavimo. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Priimta. Ačiū už, už tai, kad balsavote. O dabar balsavimo motyvų paaiškinimai. Nice.